Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, el primer punto de, de, del orden. De... Labas rytas. Pradėkime darbą ir pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės punkto. Tai yra kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai. yra pakeitimai reglamento 924-2009. Žodį perduosiu pranešėjai. Thank you, Mr. Chair. Uh, not... Dėkoju pirmininkė. Nelabai daug yra narių, bet bent jau trys šešėliniai pranešėjai yra salėje. Tai manau, kad esame pasirengę pradėti darbą. Dėkoju visiems už patiktus pakeitimus buvo pateikta 144, 28 buvo skirti konstatuojamosioms dalims, o likusieji pagrindiniai dokumento daliai, teksto daliai. Aš jų visų necituosiu, bet pristatysiu bendrai, kas buvo siūloma ir papasakosiu, kokią kompromisą galėtume pasiekti. Pradėkime nuo pirmosios konstatuojamosios dalies. Daug kolegų išsakė pageidavimą, kad mes išsakytume savo e, norą, kad pereimas prie SEPA nebūtų e, atliekamas padidinant kainas vartotojams. Čia reikėtų taikyti principą, kai paslaugos vartotojas yra produkto vartotojas, kad jam nebūtų didinama kaina. Tai yra pakeitimas 111, 13 konstatuojamai daliai, taip pat pakeitimas trys pakeitimai penktajam straipsniui 169-171. Visi šie pakeitimai taip pat kalba apie kainų pokyčius. Jeigu aš teisingai suprantu, reikėtų savo žinutę ir pasiūsti čia konstatuojamosiose dalyse, o ne straipsniuose. Ir manau, kad čia labai aiškiai turėtume išsakyti, kad mus neramina kainų klausimas ir tą žinutę norime pasiūsti visiems bankams taip pat komisijai. Ir apie tai reikia kalbėti konstatuojamosiose dalise, o ne straipsniuose. Tas pats pasakytina ir apie pakeitimus siūlomus penktai konstatuojamai daliai, kur kalbama apie SEPA valdysenos mechanizmą. Yra pateikta pakeitimų ketvirtajam straipsniui, Pavyzdžiui, 134, 144, 115, 135, 250, 280, kuriais yra siūloma įkurti Europos standartizavimo instituciją vietoj EPC, kuri renktų techninius standartus ir taip pat prižiūrėtų SEPA techninį valdymą. Tai taip pat turėtų būti aiški žinutė pasiusta kompromis, e, komisijai ir čia galima parengti kompromisinį tekstą. Tačiau šitie pageidavimai yra pernelyg nekonkretus, kad juos galima būtų įtraukti į reglamento straipsnių tekstą. Manau, kad tai turėtų būti kitas žingsnis rengiant SEPA reglamentą tai yra, kad komisija garantuotų tokios nepriklausomos institucijos įkūrimą, kuri būtų išskirta SEPOS valdymui. Ir tai taip pat reikėtų įvardinti konstatuojamosiose dalyse, o ne straipsniuose. Taigi aš parengiau kompromisinį tekstą, kur bandžiau traukti visus pasiūlymus dėl šių dviejų klausimų ir tą tekstą siūlau traukti į konstatuojamasis dokumento dalis. Dėl 11 konstatuojamosios dalies pateikta labai gerų pakeitimų, 107 pavyzdžiui, panašantis, 119 pakeitimas ir tas pas pasakytina ir apie 18 konstatuojamoje dalį, bet apie e, tą pakeitimą taip pat kalbėsiu dabar. Šiuose dviejose konstatuojamosiose dalyse taip pat yra pabrėžiama, kaip svarbu teikti SEPOS informaciją visuomeniai ir paslaugų teikėjams, kurie yra atsakingi už šias rytis. Tai yra ypač svarbu, kalbant apie sepos patikimumą, kad visuomenė turi žinoti, kokie yra sepos produktai ir teikiamos paslaugos. Ir tai taip pat norime pabrėžti ir aiškiai išsakyti konstatuojamosiose dalyse. 17 A konstatuojamoji dalis, nauja dalis, 118 pakeitimas. Čia pageidaujama, kad kompetitingos institucijos užtikrintų, kad visi įgaliojimai būtų taip pat ir sepos įgaliojimai. Šį klausimą reikėtų spręsti valstybių narių lygių ir to reglamentuoti savo teisės aktuose ES lygių mes negalime tai turėtų būti daroma valstybėse narėse jų lygių. Taigi, penktajam straipsniui pateiktus pakeitimus, kur yra kalbama apie e, mandatų pervedimą, jų pakeitimą SEPOS e įgaliojimais, tai yra, pavyzdžiui, 55 pakeitimas 172, 173 ir 174 pakeitimas turėtų būti siūlomi 17 konstatuojamai daliai. Ir aš noriu juos įtraukti į tekstą būtent čia, nes šitos klausimus taip pat reikia aptarti prie konstatuojamųjų dalių. Tiek norėjau pakomentuoti dėl konstatuojamųjų dalių ir taip pat keletas pastebėjimų dėl pačių straipsnių. Pirmajame straipsnėje, kur kalbama apie direktyvos taikymo sritį ar reglamento taikymos rytį 125, 126, 27 pakeitimas, Vinso ir Gigol, taip pat 18 pakeitimas, kurį pati pateikiau, nori, kad reglamento sritis neapimtų didelės apimties mokėjimų. Dauguma pateiktų pakeitimų, kurie yra skirti apibrieščių daliai, apibrieštis tikslina ir svarbiausia yra patikslinti įgaliojimų, mandatų apibrie, apibriešti. Tai yra, pavyzdžiui, 123 pakeitimas. 124, 125, 38 pakeitimas, vienas iš jų yra pono Pakso. Jie taip pat yra skirti apibrieštims ir manau, kad čia rasime kompromisą. 4a straipsnis, naujasis. Čia kalbama apie pagrindinius reikalavimus, Ulman, Makarti, Pakso ir mano pakeitimai kalba apie vartotojų apsaugą, tad čia taip pat galima bus rasti kompromisinį tekstą variantą. Taip pat vien dar vienas pakeitimas dėl vartotojų teisų apsaugos 202, 209, 213, Taip, tai yra taip pat pakeitimai patenkantis į šį kontekstą, jie visi kalba apie vartotojų apsaugą. Kiek reikėtų išplėsti e, kompensavimo teisės? Dabar žinome, kad yra teikiama nemažai paslaugų, kurios yra teikiamos internetu. Jeigu, tarkime, ką nors at, norite atsisiųsti iš interneto, kaip tada, e, jeigu vartotojas nepatenkintas paslauga, jam reikėtų kompensuoti ir gražinti pinigus. Čia reikėtų paieškoti tinkamos formuluotės šiai teisė užtikrinti. Penktasis straipsnis, tai yra asmenis straipsnis, kadangi jame yra numatyta SEPA, perimo prie SEPA terminas. Ir visi pakeitimai, kuriuos pakeitė, patikė kolegos, remia vieną modelį skirtą uh, pas kreditų pervedimams ir tiesiog nedebeto operacijoms. Siūlomas terminas nuo 12 termin, mėnesių iki 16 mėnesių, kad būtų išplėstas. Ir aš pritariu 151 ir 55 pakeitimui, kadangi ten yra žvelgiama labai realiai. Taip pat yra siūloma atidėti ECT ir STD įgaliojimus iki 24 mėnesių. Tai yra galutinis kompromisas. Reikia priminti, kad Europos parlamentas jau dviejose rezoliucijose ragino terminą galutinį numatyti 2012 metų gruodžio 21 dieną perėjimui prie SEPOS e instrumentų. Ir 2014 metai turėtų būti deadline, e, terminas SDD ir tai taip pat yra jau labai greitai, nedaug laiko liko ir manau, kad e, mums pavyks pasiekti kompromiso tarptų kolegų, kurie nori, kad terminai būtų greiti. Šeštas straipsnis kalba apie MIF, MIFS, daugia šalis tarptautinius pervedimus, 100 78 iki 182 pakeitimo yra skirti tam straipsniui ir taip pat 283, e, 183 pakeitimas iki 204 pakeitimo. Čia kalbama apie transakcijų pervedimų mokesčius. Komisija siūlo drausti MIFS e, tam tikroms transakcijoms. Tačiau kai kuriuose pakeitimuose yra siūloma palikti MIFS dėl nacionalinių tam tikrų taisyklių. Būtent dėl to, kaip veikia ba, kai kurie bankai, kai kurios valstybėse narėse ir dėl tam tikrų jų santykių su savo klientais. Aš noriu pabrėžti, kad yra numatytas pareinamasis laikotarpis MIFS. Taigi bankai tose skiriose rinkose turėtų sugebėti pritaikyti savo verslo modelį ir mokesčiai už sandorius turėtų būti paremti realiais kaštais, tam, kad būtų sukurta vienodos sąlygos visiems. 179 straipsnis, pono Bals, pakeitimas, atsiprašau, pono Bals, kalba apie perinamo laikotarpio nuostatas ir aš pritariu, kad reikėtų supaprastinti MIFS modelį, tačiau jį dar reikia atidžiau panagrinėti. Septintas straipsnis 205, 206, 207 pakeitimas ir 116 pakeitimas, kuris taip pat taikytinas ir 16 konstatuojamai daliai. Čia visur yra kalbama apie Vokietijos ELV. Ir aš jau esu pasiūliusi galimą sprendimą perinamąjį laikotarpį penkerių metų, kurio metu yra raginamos interesuotos pusės parengti e, tinkamas priemonės įgyvenintis ES nuostatoms. Tikiuosi, kad kolegos pritars tokiam pasiūlymui, būtent kolegos iš Vokietijos. 17 straipsnis, 223 pakeitimas ir 226 pakeitimas. Danuta Jasovieska pateikė šios pakeitimus. Ji siūlo numatyti daugiau laiko pereimui prie SEPOS toms valstybėms narėms, kuriuose euras nėra pagrindinė nacionalinė valiuta. Galima būtų priartėti labiau prie tarybos pozicijos ir dėkoju Danutai už šios patiktus pakeitimus. Taip pat 17 straipsnis valstybės narės turėtų numatyti tam tikrą laiko tarpą e, mokėjimo paslaugų teikėjams, kad jie galėtų matyti konversijos paslaugas nacionaliniams mokėjimams ir būtų galima naudoti e-ban vietoj e-ban, tokiu būdu išvengiant papildomų kaštų vartotojams. Čia su ponu Weberiu pasiekėme pat, kompromiso, jis pateikė pakeitimą 164, taip pat yra pakeitimas 166, 224 ir 225. Čia visur yra kalbama apie tą patį klausimą. Tai yra teigiama, kad svarbu numatyti ir, ir užtikrinti vartotojų teisės, jiems nesukeliant papildomų kaštų. Ir priedai. Čia yra kalbama apie techninius reikalavimus. 231 pakeitimas, 232 ir 237 pakeitimas ponas Balsas ir aš pati pateikėme tos pakeitimus ir mes norime, kad IBAN vartotojų, paslau, vartotojų sąskaitos niekada nebūtų viešinamas neatsiklausus vartotojo, tai yra sąskaitos savininko. Pakeitimus siūlome tam, kad sąskaitos numeris nebūtų skelbiamas viešai e, sąskaitos savininkui apie tai nežinant ir jam to nepageidaujant. Tokie yra mano pastebėjimai dėl pakeitimų ir nekantrauju išgirsti jūsų nuomonės. Bet dar dėl laiko terminų. Aš tikiuosi, kad parengsime kompromisinius tekstus iki šios savaitės pabaigos ir juos išsiųsiu jums elektroniniu paštu ir galėsime pradėti dėrybas pirmadienį arba antradienį. Ir kitą savaitę tikiuosi, kad galėsime balsuoti. Dėkui. Dėkoju, Sari. Dabar žodį suteiksiu ponui Palimadį. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atvirą bendradarbiavimą, keletą žodžių dėl pranešimo ir pakeitimų. Pirmiausia, džiaugiuosi kad silpniausios šalies privataus vartotojo apsauga yra užtikrinama. Taip teigiame ir diskusijose, nuolatos kartojame, kad piliečiai nei prašė, nei inicijavo tokius pokyčius, dėl to tie pokyčiai ir su jais susiję kaštai turi būti neutralūs vartotojui. Ir dėl to politinės frakcijos pasiūlė atitinkamų pakeitimų. Na ir aš kreipiuosi į kolegas ir prašau susilaikyti nuo nereikalingo kišimosi į rinkos ekonomikos principų ir kainų institucinio reguliavimo, kadangi tai reikštų žingsnį atgal. Antras dalykas, aš norėčiau pakartoti savo pirminę poziciją. Pirinamuoju laikotarpiu būtų racionalu numatyti bendrą terminą įgyvendinant SEPA priemonės, kreditų pervedimus ir tiesioginio debito veiksmus. Ir tai būtų kur kas naudingesnis kaštų prasme variantas ir išvengtumėme nuomonių skirtumo. Remiantis pakeitimais matome, kad mūsų laukia tikrai labai įdomios ir vaisingos diskusijos. Taip pat manau, kad mūsų parlamentas, demokratiškai išrinktų atstovų parlamentas, yra suinteresuotas tuo, kad procesas būtų tinkamai ir objektyviai stebimas ir reguliuojamas, kontroliuojamas, kad tai būtų svarbu visiems suinteresuotiems asmenims ir mes visapusiškai remiamės tuos susijusius pakeitimus. Taigi išlikime europiečiais ir plačiau vertinkime procesą, nežvelkime vien tik iš savo rinkiminės apygardos pusės. Būtų apmaudu, jeigu tas geras iniciatyvas sužlugdytų prieš rinkiminiai pažadai ir perdėm ankstyvi pareiškimai. Dėkoju. Ačiū. Sophie Intveld. Ačiū pirmininkė. Be jokios tvarkos norėčiau sureaguoti į pranešėjos pastabas dėl pakeitimų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tokį aktyvų bendradarbiavimą. Pirmiausia, dėl galutinio termino mano frakcija pritarė ambicingiausiai įmanomam terminui, jeigu 24 mėnesiai puiku, palikime 24 mėnesius, bet tas terminas turi būti bendras. Ir yra besis, besiskundžiančių, kad procesas yra, kad terminas yra per, per ankstyvas. Tačiau nekreipkime į tai dėmesio ir judėkime į priekį. Dėl kitų klausimų, kurie buvo iškelti. Išaugusios kainos, pritariu Jums, kad tai galima minėti konstatuojamojo dalyje, bet tikrai nestraipsniuose. Aš nepasisakyčiau už dešimties metų kainų užšaldymą privalomai, tai vidaus rinkos reikalas mano manimu, yra kitų būdų, kaip būtų galima užkirsti kelią nepagristam kainų augimui dėl valdysenos mechanizmų. Man kaž, ne, netrodo būtų prasminga kurti dar vieną agentūrą, instituciją. Aš pasiūliau pakeitimų <clears throat> dėl EPS sudėties ir galbūt būtų galima įvertinti tuos aspektus, o ne kurti dar vienos institucijos, aiškiai nežinant, ką ji darys ir kaip ji veiks. Pasiūliau pakeitimų dėl informacinės kampanijos. Aš pasisakyčiau už tai, kad vartotojai būtų informuojami kuo galima greičiau. Tai faktiškai reikėjo pradėti vakar daryti ir net pakeitimų, ką žina, reikėjo siūlyti tuo klausimu, nes tikrai bankai privalo informuoti jau šiandien savo vartotojus, o ne bandyti apsaugoti tuos nevykusius vartotojus, kurie nes, ne, ne, nes, ne, ne, nesugeba suvokti, kad bus nauja sistema ir nauji kodai. 21 amžius darbas turi prasidėti dabar. Dėl visapusiškų įgaliojimų, kiek suprantu, bus įmanoma pasiekti tokio, tokios formulė, formuluotės, pagal kurią vokiečiai išvengs jiems kilančių problemų dėl mifų. <clears throat> Aš pasiūliau pakeitimų, tikėdamasi, kad e, tai bus tarpinis sprendimas, kompromisinis pasiūlymas, kadangi aš labiau linkusi pritarti komisijai ir panaikinti sistemą iki numatytos datos nes iki tos datos dabartinė tvarka liausis galiojusi, o tos perinamo laikotarpio datos iš principo reiškia, kad mes pratesėme dabar galiojančią sistemą. Ir jeigu visi vieningai nepritarsime komisijai šio klausimu, tuomet e, gal reiktų tuos prieinamosius laikotarpius vis tiek numatyti, kuo galima trumpesnius. Aš norėčiau trumpesnius bent jau negu kad siūlo pranešėja dėl ELV Aš norėčiau pritarti, norėčiau, kad jūs pritartumėte pono Klinso pakeitimui. Tikrai nematau jokių priežasčių, kodėl reiktų numatyti penkerių metų perinamąjį laikotarpį. Jokių įtikinančių argumentų neišgirdau. Ir dar viena pastaba. Dėl termino vartotojas galbūt būtų geriau naudoti varto, vartoti terminą individu, individualus vartotojais, pavienis vartotojas, o ne įmonė ir taip toliau. Nes smulkus, vidutinis, smulki vidutinė įmonė irgi yra vartotojas. Ir tai gali būti netgi pagrindinė vartotojų grupė. Taigi individualus pavienis vartotojas, man atrodo, būtų pats tinkamiausias terminas. Ačiū. Ačiū, Sofija. Ponas Epingas. Jo nėra. Gygoldas. Man susidaro įspūdis, kad nemažai pagrindinių klausimų išliko tokie patys, mes jau nekartą apie tai diskutavome, bet dabar įdomu išklausyti nuomonės ir tų, kurie nėra šešėliniai pranešėjai, nes e, man atrodo, kad tarp šešėlinių pranešėjų nebuvo pasiekta daug pažangos, bet na, vis tiek dėkoju, kad atsižvelgėte į tam tikrus klausimus. Bet dėl pagrindinių, iškiausių klausimų panašu, kad e, vis dar problemų liko. Na ir nepaisant to, kad, numatyt, kad gali būti numatyta bendra galutinė data, ankstesnė nei manėme pradžioje, man atrodo, kad būtų įmanoma čia surasti platų konsensusą Mane stebina, kad jo dar nėra, taip kalbu kaip ir, na, kalbu kaip ir koordinatorius, nes daugeliu kitų a, klausimų, nors politiškai nesutarėme, bet dėl techninių pranešimų visuomet susitardavome. O čia kaip užkerėta. Vyksta nesutarimai, vokiečiai kovoja dėl kažko, prancūzai irgi nepasiduoda. Po to vargšė Suomė pranešėja dabar bando visus sutaikyti. Taigi negalime taip iš principo dirbti ir turiu pasakyti, kad man atrodo viskas yra gan aišku. Vieningai rinkai reikia tokios sistemos ir egzistuoja skirtingų tradicijų ir niekas neprieštarauja dėl pagrindinių principų, dėl to, kad reikia įvesti vieningą sistemą. Tačiau yra susirūpinusių žmonių, manančių, kad prival, senų nacionalinių sistemų privalumai bus prarasti, kai bus įvesta vieninga sistema. Taigi vartotojai, kiti veikėjai, kurie naudojasi tą sistemą, reikia jiems įrodyti, kad e, tie privalumai išliks. Ir masto ekonomija tikrai yra susijusi daugiau su privalumais nei trūkumais. Taigi, reikia tikėtis, kad e, irgi čia bus masto ekonomijos e, privalumų. Ir aš manau, kad turime susėsti kartu, ne vien tik tai šešėliniai pranešėjai už uždarų durų tą turėtų daryti. Man keista, jei galiausiai bus kažkokia keista dauguma, kurią bus sunku paskaič, suskaičiuoti dėl to, kad nesusitarsime dėl techninių klausimų. Dar norėčiau atkreipti dėmesį vieną problemą, kurią jūs irgi paminėjote - kompensavimo teisė. Mums čia problema yra ta, kad sistema galios ateityje ir žmonės turėtų toje sistemoje matyti tas pačias teisės, kurios yra dabar užtikrinamos. Ir jeigu jūs manote, kad atsiras naujų problemų ir jūs pasirašėte įgaliojimus, pavedimus ir nieko negalite dėl to padaryti. Bet tarkim paprastas pavyzdys. Jūs nusipirkote produktą, jį suvalgėte, suvartojote. Ir tam pavedimo nereikėjo, bet, na, pavedimų sistema egzistuoja, bet tam tikrais atvejais, tarkim, yra įmanoma nuo, nuoma. Pavyzdžiui, nuomininkų Vokietijoje iškeldinti faktiškai neįmanoma. Na ir produktas jau iš dalies yra suvartotas, nes kažkas tame būte gyveno. Bet jeigu nebus užtikrinamos tos pačios teisės, tuomet tuos pavedimus reiks performuluoti. Taigi prašau labai lankščiai žvelgti į tą kompensavimo teisę, nes jeigu neturėsime lankstumo, pavedimus reiks keisti ir to nacionaliniu lygmeniu ne, negalėsime padaryti, nes reiks bendrų vienodų teisų ir tuomet kils teisinių problemų, ko niekas iš principo nenori. Dėl to manau, kad reikia surasti techninių sprendimų šioms problemoms. Dėl kainų likmens, apie tai dar reiks padiskutuoti. Man irgi tai atrodo svarbus klausimas ir reikalingas toks sprendimas, kuris būtų primtinas EPS tarybai. Aš kiek suprantu, jūs skeptiškai vertinate dar vienos institucijos įkūrimą, nesvarbu, kas tai bebūtų, mes tiesiog norime, kad tai būtų demokratiškas sprendimas, kuris būtų visiems primtinas, tačiau dabar, kai finansų pramonė pati nusistato savo taisyklės, tai nėra primtina. Na, nenorėčiau kelti ir kitų klausimų, nes e, pasisakys ir kiti kolegos, tačiau uh, dar kartą norėčiau pasakyti, kad reikia susėsti visiems e, pakeitimų autoriams ir surasti kompromisų. Nes tikrai negalime, kad balsavime būtų visiška sumaištis. To tikrai norėčiau išvengti. Ačiū senai. Nematau iš kairiųjų frakcijos nieko, tai ponui Faberis tiks žodį. Dėkoju, kolegos. Turime būti atsargus dėl dviejų dalykų. Mes, e, kai kalbame apie datą, turime būti labai atsargus, e, nuo kurios įsigalios nauja sistema. Turime pažvelgti į taisyklių rinkinį, nors kai kam ir nepatiktų tai, bet įgaliojimo terminą vis tiek turime žiūrėti. Ir džiaugiuosi galėdama sutarti, pritarti kolegai Sven Gygold, nes e, tai leistų mums elgtis lankščiai. Jeigu į taisyklės pažvelgsime, tai matome, kad ten yra senų problemų ir šios procedūros būdų jų neišspręsime. Pats esu pateikęs keletą pasiūlymų, dėja pranešėja nei vieno iš jų nepaminėjo. Bet e, tai reiškia, kad man e, dar svarbiau juos čia vėl paminėti. Aš norėčiau viską laikę truputį išplėsti, kad pasinaudotume tuo papildomu laiku ir e, galėtume atidžiau pastudijuoti galiojančias taisyklės kai pereitais metais plenarinėme posėdėje priėmėme savo sprendimą, diskutavome apie tai su ponu Barnie ir sakome jiems, kad yra tam tikrų procedūrų, kurios mums neprimtinos. 27 valstybėse narėse yra atskiros e, procedūros, kurios reglamentuoja pirkimus be grinųjų pinigų, ne tik internete, bet tą galima daryti ir parduotuvėse. Taigi, ką dabar su jomis daryti? Mes e, turėtume e, eliminuoti visas tas skirtingas sistemas vienu kartu. Dabar kalbame apie tiesioginius debitus, apie įgaliojimus, pavedimus ir aš pažiūrėjau namie į savo sąskaitą, kiek aš e, esu sudaręs tiesioginio debito sutarčių, e, mokėdamas už paslaugas, mobilų telefoną ir taip toliau ir regis turiu padaręs e, pusę tuzino tokių pavedimų. Bet pagalvokite apie išdininkus, kurie ten yra sporto klubų, golfo klubų ar dar e, kokių organizacijų nariai, medžiotojų asociacijos, e, laisvanoriška gaisrininkų komanda ir taip toliau. Visi jie kreipėsi į mane, sakydami, kad mes čia Europoje visai pamiršome nes mums tenka susisiekti su kiekvienu organizacijos nariu ir aiškintis, ar galime mes tiesioginį e, debito pavedimą padaryti ar ne. Ir tai yra labai sudėtinga. Štai todėl aš ir pateikiau savo pasiūlymą ir norėčiau, kad pranešėjai jį rimtai pažiūrėtų. Dar viena mintis, e, kuri kelia susirūpinimo Vokietijoje. Kokia turėtų būti sąskaitos, e, koks turėtų būti sąskaitos numerio ilgis - septynių skaitmenų ar keturiolikas? Aš manyčiau, kad septynių, nes tai daug lengviau atsiminti. Taigi viena mintis būtų tokia, ar nebūtų galima perimti nacionalinius identifikavimo kodus, kurie, pavyzdžiui, veikia jau Vokietijoje ir leisti jiems toliau galioti vietoj to, ką nors keistume. Žinoma, jeigu kalbama apie tarpvalstybinius e, kredito pervedimus ar e, tiesiog nedebeto sandorius, tai tada tai galėtų būti ilgesnis numeris. Tačiau e, juk tai nereiškia, kad mes kvestionuojame SEPA pagrindinius principus. SEPA mums yra reikalinga, nes turime vieną valiutą ir iš tikrųjų turime sukurti vieningą europinę mokėjimo erdvę, nors techniškai tai ir būtų gana sunku pasakyti turime elgtis gana radikaliai ir, ko gero, vienu mostu daug ką pakeisti. Bet čia mums reikia daugiau lankstumo ir reikia atsižvelgti į tam tikrus specifinius bruožus, kurie egzistuoja atskirose valstybėse narėse. Dėkuoju. Žan-Paul. Gozė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką tik išklausiau sus, susidomėjimu tai, ką sakė Markusas dėl, apie įvairias draugijas ir diabetinius pervedimus. Ką jie dėl to pasakė. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į mokėjimų paslaugų direktyvą. Aš pranešimą rengiau šio klausimo ankstesnėje kadencijoje. Ir problema yra ta, kad mokėjimų sistemos yra labai įvairios 27 valstybėse. Ir noras e, parengti vieną sistemą egzistuoja, e, bet e, nėra lengva tą padaryti. Dėl to reikalingas bent jau dalinis suderinimas. Ir dėl SEPOS direktyvos turime teisinį pagrindą Ir dėl susiklošusių aplinkybių, kažin, ar galime pasiekti visko, ko užsibrėžėme, galime tik tai numatyti tą lankščią galutinę datą, kaip e, kalbėjo Markusas, ir e, tarsi sukurti jausmą, kad iš dalies pasiekėme savo tikslų. Bet iš tiesų pervedimai e, Europoje kainuoja daug. Reikalingos bankams ir mokymų ir e, informacinių technologijų investicijos, norint pasiremti tai vieningai sistemai. Taigi turime realistiškai vertinti sistemą, e, situaciją ir svarbu, kad kuriant tą sistemą būtų galima išvengti problemų piliečiams. Aišku, reikalingi tam tikri pokyčiai ir pasikeitimai, tačiau uh, jie negali būti perdėm drastiški. Ir noriu, norėčiau grįžti dar prie vienos temos. Sophie Intveld e, kalbėjo apie tam tikrus pakeitimus ir tai, kad reikia pasiekti kompromiso, bet man atrodo, kad šios diskusijos turėtų būti kur kas sažiningesnės, kadangi yra bandoma kritikuoti komisiją, komisijos pasirinktą kryptį. Tačiau komisija reglamento būdu bando išspręsti konkurencijos problemas. Na ir buvo priimti sprendimai atitinkami, tačiau kyla esminis klausimas ir jo negalime maišyti su tam tikromis draudžiamomis priemonėmis. Norėčiau dar grįžti prie. Ir norėčiau grįžti prie tos komisijos. Ir man atrodo, kad yra sistemų, kurios tikrai yra neskaidrios. Tai reiškia, kad operacijų kaštai yra finansuojami per kitas bankinės operacijas tai nėra skaidri sistema ir reikia pažvelgti, kas vyksta tose valstybėse, kurios taiko šias sistemas. Ir kaip veikia ta, tie daugia šaliai e, tarbankiniai mokesčiai. Ir e, tie mokesčiai yra nustatomi taip, kad nukenčia priekybininkai ir vartotojai. Na ir tie tarbankiniai mokesčiai yra susiję su paslaugos mokesčiais, bet e, mokesčių, tie mokesčiai neturi slėgti vartotojų pečių. Taigi reikia pertvarkyti tą sistemą. Reikalinga nustatyti teisingą kainą ir atitinkamai įvertinti kaštus. Aišku, negalime to mokesčio absoliučiai panaikinti, tačiau labai svarbu, kad ar bankinis mokestis būtų nustatomas taip, kad tai atspindėtų realius operacijos kaštus. Ir šiame reglamente, kažin ar galėsime išspręsti tuos klausimus. Jeigu neįrodysime, kad tai e, kenkia konkurencijai ir aš siūlyčiau pranešėjai kur kas atidžiau e, panalizuoti šią mokesčių problemą, tam, kad būtų parengta tokia pozicija, kuri būtų palanki vartotojams. Nes jeigu uždrausime tą skaidrę kaštų paskaičiavimo sistemą, tuo, tuomet e, bankai, mokesčių tarpininkai e, sugebės finansuoti tuos kaštus kitų būdų, suras kitų būdų, kaip tą padaryti. Ir tuomet bus numatomi kiti bankiniai mokesčiai tiems produktams, kurie absoliučiai su, mokeš, su mokėjimais nesusiję. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, tarp bankiniai mokesčiai yra taikomi, tačiau vartotojas nemoka už tas operacijas. Nemoka už čekių knygelės. Man atrodo, kad e, šioje SEPOS e sistemoje mes, aišku, pritarėme tam, kad sandoriai būtų kuo galima paprastesni. Ir negalime taikyti tokių priemonių, kurios būtų techninio pobūdžio, tačiau būtų sprendžiami tokie klausimai, reikia spręsti tuos klausimus konkurencijos e, taryboje, o ne šiame dokumente. Dėkuoju, Žanpoliai. Udo Bulman. Dėkuoju, pane pirmininkė, ačiū pranešėjai. Ji puikiai padirbėjo. Mūsų kolega pristatė frakcijos poziciją Ir mums rūpi du svarbiausi kriterijai. Vertinant šį pranešimą, visų pirma, vartotojų apsauga, čia mūsų diskusijų šerdis ir antra, e, nedarimas poveikio konkurencijos sąlygoms. Apie tai kalbėjo Jean Polis. Negalima e, įgyvendinti konkurencijos politiką pasiremiant tokiais reglamentais, kaip kad mes čia svarstome. Anksčiau kalbėjusias kolegės e, turėtų būti nuramintos, kad mes nesiekiame viso reikalo pernelyg sukomplikuoti. E, prisimename pono Gauzės pranešimą, kur e, paskutiniu metu buvo pateiktas pakeitimas sandoriams užvilkinti. Mm Balsavome prieš EPP e, pakeitimą dėl bankininkystės sektoriaus Vokietijoje, nes tai stabdytų e, visą procesą, o mes e, to nesiekiame. Ir tinkamai reikėtų įvertinti ir politinį šio reikalo potencialą. Kalba eina apie tai, ką tiesiogiai pajus vartotojai. Daugybė žmonių uh, paprastų žmonių pietų Europoje nelabai gerai suvokia, kas vyksta eurozonoje. Jeigu e, Europos e, vidurio valstybėse žmonės geriau suprastų, dėl ko vienas ar kitas priemonės yra įgyvenimas, dėl ko reikia vieną ar kitą mokestį mokėti ar taip, e, bijau, kad prasidėtų nesulaikomas procesas. Tad aš manau, kad geriausia spręsti tuos klausimus, techninius klausimus, taip, kad vartotojams nereiktų galvoti apie papildomas išlaidas, kurios lydėtų pereimą prie naujos sistemos ponas Gygaltai e, išreiškė štai kaip, kodėl turėtume prarasti tam tikrus nacionalinius privalumus, kai kalbama apie tuos mokėjimo pavedimus. E, klausimą reiktų protingai išspręsti, kad e, paliktų ir privalumai ir neatsirastų naujų bereikalingų per didelių įgyvendinimo sąnaudų. Aš pats esu pateikęs pakeitimą 127, kuris susijęs su vartotojų apsauga. E, jeigu jis būtų priimtas, tai tie mokėjimo pavedimai galiotų visoje Europoje. Tuo tarpu jūs sakote, ne, tai valstybių narių reikalas, bet egzistuoja 27 skirtingos sistemos. Ir valstybės narės kratysis atsakomybės šiame reikale. Galų gale žmonės sakys, čia niekas kitas nekaltas, tik Europos parlamentas, todėl ir yra vietoj vienos 27 sistemos. Tad jūsų frakcijai ir liberalams norėčiau pasakyti, kad turėtume elgtis drąsiau ir siekti europinių taisyklių, e, kurios e, padarytų tas 27 skirtingas taisyklių sistemas perviršinėmis, nereikalingomis. Todėl akcentuokime pozityvius, o ne negatyvius to reikalo aspektus. Aš manau, reikia dar prie to padirbėti, siekiant gero rezultato. Ačiū. Dėkoju. Udo Sofentveld dar prašosi žodžio prašyčiau glaustai, o paskui e, suteiksiu žodį komisijos atstovams pabaigai. Pirmininkė, sureaguosiu į pastabą apie šios diskusijos dvasę. Aš išklausiau, e, ką pasakė kolega Bulman ką tik. E, paminėjote, kad jauni žmonės išeis Europoje į gatves. Jie reikalauja pokyčių ir pažangos, jie neprašo grįžti atgal. Taigi pasaulis sukasi net jei tai mums nepatinka. Tad mums reikia daugiau drąsos įgyvendinant reformas. Ar tai atneš naudą kiekvienam atskiram Europos piliečiui? Ne. Bet turime jiems paaiškinti, kad kartais dalykai turi keistis, reikia prie jų priprasti, pratintis, nes jeigu Europa nenori ir nesugeba keistis, ir beje, ši mūsų diskusija yra labai smulki, techninė, Tad jeigu mes Europoje nesugebėsime priimti pokyčių, priimti sprendimų, tai mūsų ir nebereikės. Raginu visus būti drąsesniais ir šioje diskusijoje nestabdyti proceso, bet žengti į priekį. Dėkui. I'm sorry, we will, I'm sorry, we will proceed with the commission. Dabar žodis komisijai ir prašyčiau trumpai. Dėkuoju, ponia pirminkė. Jeigu raginate mane trumpai kalbėti, tai paprasčiausiai pasakysiu, kad e, diskusija šį rytą e, nuteikia optimistiškai, kai kalbame apie kompromisinį sprendimą. Ponas Sairis minėjo apie Koreper pereitą savaitę priimtą sprendimą. Komisija pasirengusi būti kuo lankstesnė ir nusiteikusi bendradarbiauti per busimuosius trialogų susitikimus. Nenorėčiau gilintis į atskiras problemas, kurios buvo iškeltas. Uh, galiojimo, termino, e, galiojimo terminas. E, mes manome, kad jis turi būti aiškus, galbūt turi būti du tokie terminai. Antra vertus, mes suprantame ir vieno, vieno termino e, privalumus, tame tarpe ir dėl pereimo supaprastinimo, dėl daugia šalių tarbankinių mokesčių visiškai aišku, ką mes apie juos galvojame, kodėl jie neveiksmingi dėl savo e, sąnaudų ir dėl tos kainos, kurią sumoka vartotojai. E, reikia pasakyti, kad mūsų pasiūlymas e, užgrėbė toliau negu kad numatyta tose taisyklių knygose. Aš manau, kad teisingai siūloma perkelti kai kurias nuostatas iš e, priedo į patį dokumento tekstą, bet kuriuo atveju e, tai, kas e, sakoma, turi atitikti taip pat mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatas. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl DTM labai trumpai noriu truputį paaiškinti, ką mes darome. Šios straipsnio tikslas yra bankininkystės sektoriui suteikti teisinį užtikrintumą, kad jie galėtų tinkamai struktūruoti savo verslo modelius. Bankininkystės sistemos e, mes to prašome jau daug metų. Tekste mes siūlome dalykus e, kurie neužtikrintų e, tiesingas konkurencijas ir netitiktų egzistuojančių taisyklių. Jeigu būtų taikomas e, skirtingos sistemos, tai e, padarytų daug sunkumų sandoriams ir neužtikrintų tinkamos konkurencijos. Dėl pereinamai laikotarp e, taryba ir parlamentas savo pasiūlymuose e, siūlo ilgesnius pereinamosius laikotarpius, e, daug ilgesnius negu kad iki 2012 metų. Pripažįstame, kad vienas pakeitimas, kurį įnešė taryba, buvo E, pakeitimas, kurio tikslas padaryti skirtumą tarp, tarp valstybinių ir nacionalinių tiesioginių debito sandorių. Jeigu DTM bus naudojamas tarp valstybiniuose sandoriuose, tai tai nužudytų bendrąją rinką Tad mes pripažįstame, kad reikia pereinamojo laikotarpio e, nacionaliniams DTM, bet abejotume, ar tas laikotarpis turėtų būti tiek pat ilgas tarp valstybinėms operacijoms. Suteiksiu žodį dabar pranešėjai pabaigti šią diskusiją. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, nereaguosiu į kiekvieną komentarą skrai. Noriu tik tai priminti, kad taryba dėl to susitarė ir manau, kad mes taip pat tam pritarsime ir esu labai dėkinga Svenui ir Sofijai, kurie norėjo mums visiems priminti, kad mes čia visi siekiame bendro tikslo, norime realiai veikiančių, veikiančios mokėjimų rinkos. Taip pat norime, kad veiksmingai veiktų bendra rinka. Tai yra mūsų bendrasis tikslas, kurio visi kartu siekiame. Ir to tikslo turėtume niekada nepamiršti. Tad e, visiems teks kažką paukoti vardan bendro tikslo. Ir tai norėjau priminti. Ir tikiuosi, kad to nepamiršime ir diskusijų metu kitą savaitę ir esu tikra, kad parengsime kompromisinį tekstą. Dėkui. Ačiū. Dabar galiu pasakyti, kad birželio 27 balsuosime savo komitete ir rugsėjo 11 vyks balsavimas plenarinėje sesijoje. Dėkoju visiems, dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto. Pervenš, very, Merci, monsieur le président, pour. Dėkuoju, pirmininkė, už pirmą galimybę pristatyti pranešimo projektą. Pirmąjį kartą pranešimo projektas buvo išdalintas visiems kolegoms. Pranešim, šiam pranešimui jau gavome biudžeto komiteto nuomonę ir taip pat užimtumo socialinių reikalų komiteto nuomonę. Mano manimo, tai yra labai svarbus indėlis į mūsų darbą. Prieš perėdama prie pasiūlymo detalių, norėčiau išsakyti dvi pastabas, kurios yra bendro pobūdžio. Pirmoji pastaba yra susijusi su pačiu pranešimo pavadinimu kadangi pranešimo pavadinimas toks, koks jis yra dabar pateiktas, kalbam, kalbama apie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Reguliariai pirmininkų saigoje yra keliamas klausimas apie tai. Ir tas europinis semestras nėra vien tik tai ekonominės politikos koordinavimo semestras Tai yra bendrai ir strategija 2020, kuri yra įgyvendinama. Taigi aš manau, kad mes šiek tiek bendrai turėtumėme padirbėti ir pamastyti kūrybingai tam, kad tiksliau apibrieštumėme tą europinį semestrą. Nes visame pranešime Europos parlamentas įsipareigoja vesti diskusiją su kitomis institucijomis dėl to, kaip būtų taikoma ši nauja priemonė, kuri prisidėtų prie bendrijos metodo ir nacionalinių politikų koordinavimo bei Europos politikos koordinavimo tose srityse, kurios peržengia ekonominio koordinavimo politikos ribas. Dar viena bendro pabudžio pastaba dėl to, kaip vyko šis darbas ir mes kalbame apie ekonominės politikos valdysenos e, paketą. Naudojame štai tokį žargoną. Ir e, šiame pranešime yra atsižvelgiama į dėrybų padėtį dėl šio paketo. Šiame pakete kalbama apie ekonominės politikos strategiją. Na ir pranešime taikomas požiūris toks, kad e, pirmiausia yra kalbama apie teisės ir prievolės ir bendrą darbo procedūrą. Na, tokios buvo mano bendro paudžio pastabos prieš perinant prie detalių. Pranešimas yra gan trumpas ir aš manau, kad visi jau turėjo galimybę su juo susipažinti. Tačiau parlamentui tai yra labai svarbus laikotarpis, nes komisija turi pripažinti, kad Europos parlamentas jį turi būti atsižvelgiama Europos semestro procedūroje ir taip pat komisija matyt suvoks, kad mes irgi norime daryti įtaką bendrai šiam procesui. Taigi tas procesas yra ganėtinai ypatingas, kadangi viena vertus išryškėjo įvairios procedūros, kurios buvo įgyvendinamos Lisabono strategijoje ir dabar strategijoje 2020, kurios yra susijusios su stabilumo augimo pakto funkcionavimu ir bendrai ekonominė politika. Taigi išryškėjo labai svarbios tendencijos ir svarbu, kad parlamentas aiškiai pasakytų, kaip jis nori įsitraukti ir veikti e, šiuose procesuose. Ekonominė ir pinigų e, politika. Šioje srityje, aišku, mes turime sukaupę daug e, kompetencijos, e, lyginant su nacionalinės politikos veikėjais, reikalingas europinis koordinavimas, tačiau akivaizdu, kad kol kas jis nėra veiksmingas. Na ir Europos parlamentas yra sukaupęs patirties žinių, ekspertinių žinių, tam tikros jurisprudencijos, numatant politinės gairias, ypatingai šiame komitete arba užimtumo komitete, ypatingai kai kalba eina apie socialinius klausimus. Ir aš manau, kad reikia prisiminti tuos teisės aktus ir taip pat įvertinti tai, kas vyksta valstybėse narėse ir mums absoliučiai būtina į tai atsižvelgti, jeigu norime žengti į priekį, siekti pažangos įvedant Europinį semestrą. Na ir ta sutartis, kuri oficialiai mums suteikia teisę ir galimybių kištis, įsitraukti į tą procesą. Aišku, pirmiausia, čia yra ekonominės politikos koordinavimas ir kitas elementas yra biudžeto priežiūra. Politikos koordinavimo srityje Europos parlamentas turi tam tikrų priemonių. Na ir Europos komisijos parengta strategija yra labai aktuali ir dabar Europos parlamentas turi įvertinti tai, kas yra pasiūlyta ir kartu su komisija taryba turime išsiaiškinti, kokia yra procedūros, kokia yra procedūra. Negalime vien tik tai kalbėti apie sankcijas, iš anksnio perspėjimo mechanizmus. Reikalinga aiški demokratinė procedūra ir šis mechanizmas šiandieną aiškiai parodė, aišku, gal jis kažkiek ir pasikeis ateityje, kad e, pagrindinis dokumentas bus metinė augim, augimo apž, apžvalga. Ir reikia labai atidžiai laikytis e, numatytų terminų rengiant šį dokumentą ir Europos parlamentas jau uh, turėtų irgi daryti tam tikrą įtaką patvirt, patvirtintose procedūrose. Aš manau, kad tai irgi labai svarbu. Na ir yra dar viena dimensija, kuri yra susijusi su valstybėmis narėmis. Čia yra du svarbus aspektai, kuriuos norėčiau aptarti su jumis diskusijose. Pirmiausia, į valstybių narių praktiką mes kištis iš dalies iš principo negalime. Tačiau mes e, esame sukaupę žinių, rodančių, kad tai gali atnešti neigiamų padarinių. Ir dėl to reikalinga ekonominio dialogo savoka. Tai reikštų, kad valstybės narės nepriklausomai rengia savo biudžetus Tačiau yra numatoma galimybė mums padiskutuoti, mobilizuojant stabi Europinį stabilumo mechanizmą ar kitų tai kokiu tai momentu aptarti valstybės narės specifinius klausimus, kaip pavyzdžiui, krizės komiteto atveju buvo aptarta Graikijos situacija. Taigi, reikia patikslinti naudojimus terminus. Ekonominio dialogo terminas. Tai yra pinigų politikos dialogas, tačiau jis negali būti taikomas visiems semestro mechanizmams, nes tokiu atveju mes atsisakysime tam tikrų įgaliojimų, kurios, ga, kurios turėjome per ankstesnį laikotarpį. Ekonominis dialogas tai yra tas dialogas, į kurį norime įsitraukti konkrečiai su valstybėmis narėmis, tomis, kurios susiduria su sudėtingomis, ypatingomis situacijomis. Ir aš manau, kad e, tikiuosi, kad e, šiuo klausimu mes pasiaiškinsime pozicijas. Dabar e, kokios įtakos galime padaryti valstybėms narėms? Čia vėlgi to ekonominio dialogo savoka. Čia yra dar vienas labai svarbus aspektas, kaip valstybės narės rengia biudžetus ir kaip būtų galima užtikrinti veiksmingą koordinavimą. Norėčiau priminti tai, kad Žanas Klodas Junkeris jau 11 metų, 5 metais, kai buvo peržiūrimas stabilumo paktas, su Jokimu Almunija tuo metu pasiūlė derinti kalendorius, kai būtent kuomet yra rengiami valstybių narių biudžetai. Ir dabar stiprinant stabilumo paktą, vienintelis dalykas, kuris yra įtrauktas į Europlius paktą, šalia kitų e, priemonių, dėl kurių yra deramasi, būtent yra įtraukti į valstybių narių konstitucijas deficito reguliavimo uh, priemonės. Ir tai yra labai aktualu ir svarbu. Ir tas kalendorių derinimas, tai jau, apie tai buvo kalbama jau kuris laikas. Nacionalinėse diskusijose, kuriant nacionalinės stabilumo konvergencijos programas arba reformų programas. Svarbus yra ir biudžetų palyginamumo aspektas. Čia yra toks jau ankstesnis reikalavimas, tačiau labai svarbu, kad kažkas irgi užsimtų šio darbo. Nes jeigu ne, tuomet e, bus strategija Europa 2020, bet tai bus akademinis, akademinio pobūdžio dokumentas, mums to nepakanka. Reikalinga konkreti strategija 2020, žinant, kaip bus konkrečiai ji atspindėta valstybių narių Europos biudžetuose, remiantis konkrečiais kriterijais kurie yra nepriklausomai numatyti šioje strategijoje. Na ir dar viena mintis. Pone pirmininkė, nenorėčiau kalbėti detaliai apie Europinio semestro kalendorių, nes, aišku, viskas priklauso nuo situacijos, tačiau aš tiesiog norėčiau savo pasisakymą baigti dviem pastabom. Pirmoji. Akivaizdu, kad europinis semestras turi būti numatytas ir sukurtas per sustiprintą dialogą su nacionaliniais parlamentais prieš pavasario vadovų tarybą turime paskelbti taip vadinamąją Europinę parlamentinę savaitę per du, dviejų pusdienių nepakanka detaliai situaciją aptarti, reikalingas kažkoks tai ilgesnis laikotarpis, reikalingos konstruktyvesnės diskusijos. Na ir tarp vadovų tarybos ir to momento, kuomet komisija teikia rekomendacijas kiekvienai valstybei atskirai, mes galėtumėme tą laikotarpį pavadinti biudžeto konferencija ir komisijos pirmininkas ir atitinkami kiti veikėjai galėtų susitikti ir aptarti situaciją. Na ir aišku, tos pro, visos procedūros tikslas yra sukaupti patirties, žinių, tam, kad mes galėtumėme stebėti makroekonominę situaciją, ją pakoreguoti iki metų pabaigos ir kad komisija e, parengtų jau kitų metų ekonominę, ekonominės apžvalgos ataskaitą. Ir tokiu būdu Europinis semestras e, įsigaliotų, būtų taikomas valstybės narėse. Taigi, ponė pirmininkė, taip, tiek trumpai norėjau pristatyti savo pranešimą ir e, tikiuosi, kad kolegos yra susipažinę su tekstu ir galės įsitraukti į diskusijas. Dar vienas paskutinis žodis. Kaip dirbsime toliau? Dėrybų metu. Europinis semestras bus įtrauktas į ekonominės valdysenos paketą. Ir mes, aišku, mums ekonominės valdysenos paketo klausimas yra ypatingai svarbus. Na ir kaip elgsimės, kaip dirbsime toliau. Ar mes norime pasiekti tarp institucinio susitarimo, kas irgi yra įmanoma. Ar mes norėtumėme siekti daugiau ir parengti reglamentą šiuo klausimu, demokratiniu požiūriu, tai būtų matyt pati geriausia forma. Bet einamuoju momentu aš kol kas palieku atviras duris šioms dviems opcijoms. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, thank you, thank you. Dėkoju. Pervanš. Atsiprašau, kad nedalyvavau svarstant kitus klausimus ir negirdėjau visų jūsų pristatymų, bet manau jūs visi žinote, kiek daug visko vyksta šiuo metu. Žvelgiu šešėlinius pranešėjus, matau Filip. Žodis tau, Filipai. Ačiū labai. Mes norėčiau padėkoti per Vanšai už pranešimą, kuris, mano manimu, yra puikus darbo pagrindas. Aišku, jį reikia praturtinti. Major points uh, uh, to us. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, dėl to, kad Europos semestras turi tapti antrinės ES teisės dalimi. Kodėl aš taip sakau? Ne vien todėl, kad esu pakankamai neseniai išrinktas į Europos parlamentą ir noriu, kad Europos parlamentas išnaudotų savo galės pilnai, Bet taip pat tai sakau dėl to, kad mes matome visą eilę įvairiausių iniciatyvų iš įvairiausių institucijų, kurios yra siūlomos už ES strategijų ribų. Čia kalbu apie Europos stabilumo mechanizmą ir kitas iniciatyvas. Ir matome, kad vėl atsiranda renacionalizavimas daugelįje politikos ryčių. Ir tai tikrai nėra ES sveika, kadangi Tokiu būdu nukenčia demokratija. Aš norėčiau, kad demokratija būtų įgyvendinama visose nacionalinėse valstybėse, bet dažnai jų vyriausybės priema pozicijas jų neaptarusios arba jas aptaria tik tai tarp savęs už uždarų durų, Ir tai tikrai nėra demokratija. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad tai prarandame patikimumą. Pažvelkite į tas šalis, kurios moka daugiausiai į ES biudžetą. Ten piliečiai piktinasi, kad turi jį moky, įnešti didelės pinigų sumas ir jaučia, kad negauna iš to tokios naudos, kokios tikisi. Vienas iš būdų pagerinti situaciją būtų užtikrinti, kad visi procesai vyktų demokratiškai. Tai yra, kad demokratiškai išrinkti delegatai e, palaikytų ryšį vieni su kitais ir su visuomenė. Man netrodo, kad čia yra e, kova dėl galių tarp parlamentų. Man atrodo, kad čia svarbiausia yra išlaikyti demokratinius principus tose politikos rytise, kurios yra iš tiesų pačios svarbiausios. Kitas dalykas - subsidiarumo principas. Žinote, aš esu federalistas ir manau, kad jeigu norime užtikrinti gerbuvį visiems ES piliečiams, tai privalome imtis ryštingų žingsnių politinės integracijos link. Mes matome, kad kai kurie žmonės, net ir kai kurie delegatai Europos parlamente yra linkę grįžti prie nacionalinių valstybių galių sustiprinimų, bet tai nėra teisingas kelias. Tačiau yra kaip yra ir tai reiškia, kad dabar mums nepavyksta žengti link vieningumo, užtikrinant demokratinius mechanizmus. Pirmasis žingsnis Europos semestro buvo metinė peržiūrą. Ir tai yra svarbiausias laikotarpis, per kurį Europos komisija turi parengti savo ekonominės politikos gairias. Tačiau tai ne visiems atrodo vėlgi priimtina. Ir vienas e, iš generalinių direktoratų kišasi tarsi ne į savo reikalus pensijų sistema, pavyzdžiui, tai nėra jų reikalas. Jie gali turėti savo nuomonę apie pensijų sistemas, bet neturėtų kištis į pensijų sistemų reglamentavimą. Švietimo sistema, pavyzdžiui. Kitas rytis. Ir kol mes nesuvienotinome socialinės apsaugos sistemų valstybėse narėse, komisija neturėtų reguliuoti valstybių narių ir nurodinėti joms, ką daryti. Bet taip vyksta. Ir tai vyksta neužtikrinant jokio demokratiško, jokios demokratiškos atskaitomybės. Ir komisija dabar neturi teisės sakyti valstybėms narėms, kad jūs uh, turite pakeisti savo socialinės apsaugos sistemą. Ir niekas komisijos nesudrausmina. Aš nežinau nei vienos institucijos, kuri gali taip laisvai elgtis ir taip laisvai išsakyti savo nuomonę apie Europos komisijos elgesį. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Ir aš nesakau, kad šitos politikos sritis turi būti paliekamos visiškai valstybių narių kompetencijai ir visiems laikams. Bet kol taip yra, komisija turi laikyti savo įgaliojimų ir savo kompetencijos ribų. Neturėtų jų peržengti. Ir reikas tai nors turėtų pasakyti komisijai, kad jūs turite elgtis pagal taip, kaip jums priklauso puikų pavyzdį matėme vakar, kai diskutavome su kandidatu į Europos centrinio banko vadovus. Ir reikia pasakyti komisijai, kad jeigu jūs norite reguliuoti valstybės, valstybių narių elgseną, turite turėti tam įgaliojimus ir turite būti skaitingi parlamentui. Galiausiai mes stengiamės užtikrinti ekonominę valdyseną ir Europos semestrą dėl labai iškių tikslų. Ekonominė valdysena Kai apie ją kalbame, mes e, labai aiškiai sakėme, kad norime, kad Europo 2020 strategija būtų labai aiški, aiškus politinis dokumentas, kuris padėtų svarstyti valstybių narių e, ir ES biudžetus ir kitas rytis. Ir Europa 2020 turi atsidurti tarp tokių pačių svarbių dokumentų, uh, kaip kad tie, kurie garantuoja ekonominę drausmę, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, stabilumo ir konvergencijos programos, nacionalinės reformų programos. Man tai taip pat atrodo lygiai toks pats svarbus klausimas debatuose dėl Europos semestro. Galiausiai aš esu demokratas ir Mes visi suprantame, kad pagrindinius sprendimus priema daugumos. Taip yra tiek čia, tiek nacionaliniuose parlamentuose. Ir į politinių mažumų nuomonė dažnai yra neatsižvelgiama. O dabar noriu paraginti tuos, kurie priklauso daugumai, nepersistengti. Europos Sąjungoje nacionaliniuose parlamentuose yra skirtingos daugumos parlamentuose. Ir jūsų pareiga yra užtikrinti, kad būtų einama tokia linkme, kuri visiems primtina ir visiems naudinga, nes neaišku, kas po jūsų atsidurs daugumoje. Dėkui. No, no, um... Dėkoju. Dabar sugrįžo kiti šešėliniai pranešėjai. Žan-Paul, Silvijai, paskui Kei, kuris Viki vardu kalbės, paskui pana Šuntis, paskui Udo. Ir jeigu kas nors dar norėtų, tai duokit man ženklą. Dabar Žan Paul. Dėkuoju. Pane pirmininkė. Jau toks ritualas susidarė, bet ką jau darysi. E, ir aš padėkosiu pranešėjai už pasiūlymus. Kai kas manęs klausia, kodėl nesikairysis. E, ir aš tada sakau, todėl kad nemėgstu svajoti bereikalą. Turime būti realistai, kai matome tas problemas. Dabar, kurdami ekonomikos e, valdysenos paketą, šį rytą e, Šiandien e, jau mūsų laukia posėdis 6 val. trilogas mūsų laukia tais klausimais. Visa diskusija apie Europos semestrą tikrai įdomi, bet viskas priklauso nuo susitarimo dėl ekonomikos valdysenos paketo. Nuo to viskas priklauso. Visa ten yra susijęta. O mūsų problema yra apsispręsti, ką daryti praktiškai. Mūsų sistemoje egzistuoja tendencija gražiai kalbėti. Kažkada kalbėjome apie Lisabono strategiją, praėjo dešimt metų, pripažinome, kad rezultatų nepasiekta ir tada įsivarėme save į kampą, susikūrėme problemą, pradėjome tikėti, kad kažkas ims ir išsispręs, dabar ėmėmės kito požiūrio, strategija Europa 2020. -tieji Pasiklausykite, ką sako žmonės e, už parlamento narių. Jiems reikia kažko apčiuopiamo, praktiško, kas padėtų išspręsti jų dabartinės problemas. Jie taip pat vidutinėje perspektyvoje, ilgalaikėje perspektyvoje nori labai aiškių gairių ateičiai Mes nežinome, kokios bus parlamento galios. Sakoma, kad Lisabono sutartis suteikė parlamentui daugiau galių negu anksčiau, bet prisiminkite, kad iki Lisabonos ekonomikos ir finansų reikaluose turėjome bendro sprendimo prieimimo galimybę ir turiu pasakyti, kad tada dėrybas su taryba būdavo lengvesnės, lyginant su dabartinė padėtim. Tai, tai štai kokia yra tikrovė. Kodėlgi viskas taip komplikavosi, pasunkėjo, todėl kad žmonės grįžta į nacionalinius apkasus, kovoja už savo interesus. Mes matėme daug pavyzdžių, ponė Entveld tai minėjo kalbėdama apie Europos mokėjimų erdvę. O parlamento užduotis užtikrinti parlamentinę priežiūrą, priežiūrą to, kaip veikia Europos institucijos. Trumpalaikėje perspektyvoje parlamentas taip pat privalo veikti tikroviškai, prižiūrėti, kad kai bendrijų metodas yra taikomas, jis nebūtų nubraukiamas valstybių narių veiksmų. Valstybės narės pernelyg daug e, žengia tarp vyriausybinio veikimo keliu, o piliečiams reikia konkrečių rezultato dabar. Aš manau, kad tie, kurie tiki ES, pripažins, kad e, esame nemažai pasiekę. Sekmanį vakare per nacionalinį Prancūzijos televizijos kanalą Džamano Fail, kuris yra Prancūzijos žemės ūkio ministras, kalbėjo apie agurkų problemą ir pasakė, kad ES dabar turi už viską sumokėti. Bet tada kodėl? Kodėl taip turi būti? E, dabar valstybės narės sako, kad e, būsimasis biudžetas neturėtų kisti palyginti su dabartiniu. Jeigu kokio nors municipaliteto vadovas pasakytų, nekeisiu biudžeto per artimiausius keletą metų, tai toks pasakymas nuvestų jį į pražutį, o dabar nenorime padidinti biudžeto. Europa tokiu būdu taps paralyžiuota. Ir e, bus e, parlamentas apkaltintas tuo, e, dėl ko visiškai nekaltas. Aš manau, mes turime daryti tai, kas yra realistiška. Ponios Beres parengtas pranešimas, kaip visada, yra puikios kokybės, bet atsiminkime, kad tai yra savos iniciatyvos pranešimas. Mes turime pagrysti logiškas, praktiškas procedūras, kurios reglamentuotų Europinį semestrą, turime elgtis pragmatiškai, bet pakankamai ambicingai. Dėkoju, Žanpol Silvi. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau pranešėjos, bet e, dėl e, valdysinės paketo vyksta kitos diskusijos, aš praleidau jos pasisakymo pradžią. Mes e, su nekantrumu laukiame viso ekonomikos valdysenos paketo. Iš krizės turime pasimokyti ir viena iš tokių pamokų, kad e, būtina pradėti struktūrinės reformas. Tas pasakymas ideologiškai galbūt per daug pompastiškas, bet mes turime iš tikrųjų daugiau žengti į makroekonomikos sritį, žengti link strategijos 2020 sustiprinimo savo kolegai noriu pasakyti, kad komisija privalo gerbti valstybių narių galės ir prerogatyvas. Bet e, jeigu jūs vien tik sakysite, kad e, komisija negali žvelgti į suverenerių valstybių reikalus visiškai, tai būtų taip pat per nelik daug. E, svarbu dirbti drauge Kitas dalykas e, yra legitimumo klausimas, šio proceso legitimumo ar e, įteisinimo klausimas. Čia ponė Beres visiškai teisi, mes turime daugiau dirbti tarp 27 valstybių narių ir jeigu bus bandymų įsikišti į kompetencijas, kurias turi valstybės narės ar socialiniai partneriai ar dar kas nors, tai e, prarasime legitimumą, jeigu nedirbsime tarp kitų dalykų ir su nacionaliniais parlamentais. Yra daugybė dalykų, kuriuos galime nuveikti drauge. Ir vis tik e, tikro, tik, tikroji problema yra sugebėti veikti įvairiais lygmenimis, nes čia yra daugia Ehm, daugia pakopis procesas, ponia Beres e, pasiūlė nemažai gerų idėjų, kalbėjo apie įvairiausius forumus, įvairių lygmenų forumus. Ehm, bet kaip tai praktiškai padaryti, kaip surinkti žmonės iš įvairių e, komitetų, kurie turėtų tinkamą žinias, ką nors iš tikrųjų nuspręsti. Nepakanka pasakyti, kad va susirinks žmonės iš Europos reikalų komitetų. E, turime žiūrėti, kur tai nuves e, formuojant ekonomikos valdysimas paketą. Iš tiesų, e, kalba eina apie darbą, kuris tebesitęsia. Tai yra neužbaigti darbai. Dėkoju. Okay. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau ponios Ford vardu, kad ji nedalyvauja. Šiandien turbūt girdėjote jau nekartą sakant, kad daugybė renginių šį kartą vyksta. Pone Ford įsivėlusi į, į kitus dalykus, į dėrybas. Tame tarpe ir dėl ekonomikos valdysinos paketo, dėl kurio dėrybos galbūt ir pasibaigs šį vakarą. Aš e, trumpai pasakysiu ponios Ford vardu, o pranešėja paskui su jie galės dvišalių pagrindų aptarti tai. Pane Ford sutinka su pone Beres e, dėl to, kad stabilumo paktas, strategija 2020 ir ekonominės politikos gairės, e, dėl kurių koordinuojama Europos semestro formatu, turėtų išlikti kaip puikiai iniciatyva. Ir čia reikėtų dirbti drauge ir šį procesą remti. Ji taip pat sako, kad e, kasmetinė augimo peržiūra turėtų išlikti politiniu dokumentu, netapti politizuotų priemonę. Ir ponas Gozės ir kiti e, kalbėjo tam tikrą dubliavimuosi riziką. Todėl reikėtų pastebėti gan ilgiau, kaip tas Europos e, semestras praktikoje pasiteisins prieš priimant sprendimus dėl ekonomikos valdysenos paketo plėtimo. Taigi pabaigai pasakysiu, kad mums reikia paprasto europinio semestro, nesudėtingo proceso, kuris gerbtų biudžeto procedūras nacionalinėse valstybėse. Mes ir toliau ketiname bendradarbiauti su pranešėja renkiant šį pranešimą, nes koordinavimas tiesiog yra būtinas žengiant į priekį. Dėkuoju. Niklas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει μια... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad labai naudinga šiandien apie tai padiskutuoti. Anksčiau per pirminį keitimąsi nuomonėmis šiek tiek pakalbėjome, dabar jau turime pranešėjos tekstą. Nesant to, kad ji jau yra pateikusi pasiūlymų, vis tiek manau, kad kol kas esame ant labai labai slidaus pagrindo. Ir aš manau, kad pranešėja pati mato prieštaravimus ir bando kažkaip juos išsklaidyti. Pirmiausia, dėl demokratijos ir mūsų parlamento vaidmens ir nacionalinių parlamentų vaidmens. Pabandysiu čia tam tikrą simbolį paminėti. Šiandien Graikijos premjeras kalbasi su Graikijos prezidentu. Ir tikėtina, kad Graikijoje bus paskelbti iš ankstiniai rinkimai. Viena to priežasčių yra ta, kad socialistų pasok valdačiosios partijos narė arba atsistatydins, arba išeis iš socialistų frakcijos. Tai reiškia, kad jie nėra pasirengę balsuoti dėl griežtos taupimo programos. Panašu, kad parlamentas nėra pasirengęs balsuoti dėl šios programos. O trojkos tas e, paketas yra nekeistinas ir jie nepasirengia tam pritarti. Ir jie kaip ir žino, kad tai reikia padaryti, tačiau negali prisiversti to padaryti. Taigi, koks yra nacionalinio parlamento vaidmuo, valdančiosios partijos vaidmuo kai jie yra verčiami pritarti ir paimti tai, kas jiems yra siūloma, pateikiama. Taigi čia yra esminis klausimas. Tai, kas yra labai aktualu nacionaliniams parlamentams. Nacionalinis biudžetas yra labai svarbus bet kokiam nacionaliniam parlamentui. Tai yra svertas, tai yra priemonė, instrumentas leidžianti sukurti klėstėjimą. Ir jeigu bus sakoma, kad e, augimo, klėstėjimo nepasieksime, tai klausimas, kurį reikia aptarti ir Graikijos parlamente, ir visose parlamentuose. Taigi štai kaip mes vertiname valdančiąją partiją ir opoziciją nacionaliniuose parlamentuose, nes nacionaliniai parlamentai kuriami pagal rinkiminę aritmetiką. Ir valdančioji partija negali pritarti tam, kas buvo primesta per nacionalinį parlamentą. Ir aš manau, kad mūsų pranešėja puikiai tai žino ir tai yra tam tikras prieštaravimas. Tai yra tam tikri tvardant, tramdantis marškiniai, kurie yra, kuriais yra apvilkamas parlamentas. Taigi akivaizdu, kad reikia ne tik ekonominės politikos koordinavimo europiniu mastu. Taip to reikia, bet ekonominis koordinavimas turi būti grindžiamas ekonominės valdysenos e, principų. Dabar turime europinį semestrą, tačiau reikalo esmė ta, logika yra ta, kad e, krizė ištiko mus dėl to, kad augimo stabilumo paktas nebuvo taikomas. Ir dabar reikia sugriežtinti stabilumo augimo pakto taisyklės. Tai nereiškia, kad mes pasisakome prieš tai dėl ideologinių priežasčių. Problema ta, kad mes pasiekėme kelio galą. Ir visas tas europinis semestras yra grindžiamas tuo pačiu dalyku. Griežta kontrolė, griežta deficito ir biudžetų priežiūra. Ir man atrodo, kad e, ta logika jau išsisėmė Ir aišku, biudžeto, biudžetinė drausmė yra reikalinga, tačiau tie prieštaravimai dėl to tik dar labiau išryškės ir mums bus sunku surasti būdą iš krizės išbristi. Galite sakyti, kad štai turime priemonių paketą ir žinau, kad pranešėja labai stengiasi tam, kad iš to blogo darbo padarytų, pasiektų geriausių rezultatų, bet darbas iš tiesų nėra palankus. Ačiū. E, Pervanš, ar norite išklausyti komisijos atstovų, ar norite tiesiog apibendrinti diskusijas pati? Atsiprašau, dar Udo. Tai pagalvok, Pervanš. Udo. Ačiū. Net jeigu jis negirdi, ką aš dabar pasakysiu, bet mane ne, neramina Žanas Polis Gozės. Na, dabar jau, man atrodo, klausosi jisai manęs. Mane neramina jis dėl to, kad tie, kurie negali svajoti, dažnai sunegaluoja. Tai yra medicina, medicinos mokslo įrodyta. Tai nėra politinės pareiškimas, taigi aš tikiuosi, kad jisai išmoks vėl svajoti, nes jeigu nemokės, tai susirgs ir tos politinės alegorijos, na, aišku, galime jomis naudotis, bet nepasiduosiu tiems argumentams, kuriuos pateikė Kei Swinburne. Užsidėjau akinius tam, kad matyčiau daugiau, bet gal man reikia nusimi, nusimti juos, tada Kei pamatysiu. Taigi reikia pasinaudoti galimybę ir paaiškinti frakcijų politinės pozicijas. Negalime paskelbti pertraukos. Jeigu tą padarysime ir europinis semestras vyks iš inercijos, mums nedalyvaujant tame, tai nebus gerai. Ir jūs savo frakcijos vardu turite pasakyti, ar ta programa sumenkins Europos parlamento teisės, ar viskas yra perkeliama į naują lygmenį, nes kalba eina apie naują institucinį uždavinį, europinį semestrą ir jums, Šaran, klausimas būtų štai koks. Kaip Europos parlamentas ketina prisimti tuos naujus įsigaliojimus įgaliojimus ir tai, ką sakė Silvi Gulart, irgi nėra visiškai teisinga, nes ji teigia, kad dėrybos ir diskusijos dėl paketo vyksta tinkamai pagal ponios Berės pasiūlymą, bet taip nėra ir turime tai suprasti ir negalime kad mus klaidintų. Jeigu pažvelgtumėme į diskusijas, ne, nemanau, kad čia atskaisiu kokią, tą, kokią tai, tai paslapti, bet dalis e, tų pasiūlymų lydi ir ponios Vartonkol pranešime, būtent, kad svarbus yra tarp institucinis susitarimas. Atsižvelgiant į Europos parlamento nuomonę ir poziciją dėl Europinio semestro. Aš iš principo nieko čia nevertinu Bet pažvelgus į teisėkuros paketą, aš manau, kad tenais būtent apie tai turime kalbėti. Teisėkuros pakete dėja kalbama tik apie tai, kas tik apie tam tikras temas. Ir ponia Beres teisingai pasakė, kad pakete turėtų atsispindėti daugiau dalykų Europa 2020, užimtumo gairės, plačios, plač, plačios ekonomikos gairės ir daugelis kitų dalykų turėtų atsispindėti pakete. Kalba neina vien tik tai apie valstybių narių veiklos rezultatų vertinimą ir stebėseną bei biudžeto procedūros priežiūrą. Europos parlamentas turi išsaugoti teisingus tarp institucinius santykius ir tai yra mūsų komiteto vaidmuo. arba mes reikalausime, nors nežinau, kaip, kaip tą padarysime, liberalai EPP panašu nepritarė tam, kad tarp institucinis tarimas turėtų būti svarbus darbinis klausimas su, su, su taryba. Jeigu tą padarysime pakete, galbūt tai bus geriausias sprendimas, tačiau ponios Bervanš Beres pranešimas arba numato naują dėrybinę procedūrą. Taigi dėrybų pagrindas gali būti arba paketas, ar panios berės pranešimas. Jeigu nepasinksime nei vieno varianto, tuomet parlamentas bus ta institucija, kuri nesinaudos savo teisę. Apie tai kalbėjo ponas Lamberts ir manau, kad tai, ką jisai sakė, gali tapti realybę. Ačiū, Udo, kadangi uždavė klausimą, aš juos atsakysiu. Aš nemanau, kad savo iniciatyvą pare, e, bus rengiamas pranešimas šiuo klausimu. Jeigu mums pavyks teisėkuros procedūroje viską padaryti, e, procedūra prasidėjo dar prieš sprendimą, primant sprendimą dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo. Taigi pakete buvo numatytas bendras sprendimo priimimo procesas, kuris e, tampa gan sudėtingas. Ir, ir aišku, parlamentas, taip pat ir taryba negaus visko, ko nori akivaizdu, kad bus reikalingas kompromisas. Ir aš manau, kad turime ko siekti, kaip pažymėjo pranešėja. Darėme tą ir anksčiau, kai vyko pinigų dialogas, monetarinis dialogas ir tą darysime ir šiuo atveju. Ir pervanša yra puikus asmo žinantis, kokius sėkmingų rezultatų esame pasiekę parlamente, jai pirmininkaujant pirmininkaujant ir dar jos pirmtakams ir darysime tą patį. Per vanšą, ar norite išklausyti komisijos atstovų? Taip, prašau. Ponas Šulteris. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, komisija visuomet jau esant Lisabono strategijai laikėsi nuomonės, kad nacionalinių parlamentų Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus, jeigu norime sėkmingos strategijos. Galiu pritarti daugeliui išsakytų minčių. Jūs galite kalbėti savo gimtają kalbą. Kągi, dėrybose dėl teisėkuros paketo, šešių priemonių paketo, komisija, parlamentas ir taryba susitarė dėl tam tikrų klausimų. Panašu, kad sutariama yra dėl reikalavimo, kuris atsispindi ir pranešime, būtent, kad parlamentas esminiais semestro momentais būtų įtraukiamas į procesą. Na ir komisija laikosi nuomonės, kad Europos semestro kodifikavimas yra pozityvus dalykas. Žinote, kad pradžioje kilo techninių problemų, bet man atrodo, kad dabar pritarėme parlamento nuomoniai, kad naudinga būtų kodifikuoti pro semestro procesą. Norėčiau sureaguoti į kai kurias kritinės pastabas, ypatingai tą, sakė, ką sakė ponas Lamberts. Vienas esminių dalykų yra tai, kad europinis semestras, kaip teigia kiti kolegos, yra reakcija į krizę, bandant iš tos krizės pasimokyti. Pagrindinė pamoka yra ta, kad reikia pagerinti ekonominės politikos priežiūrą tam, kad ji veiktų efektyviai. Na ir pagrindinis tikslas, tos priežiūros tikslas yra krizės užkardimas ir sugebėjimas reaguoti krizės sąlygomis. Europinio semestro būdu numatoma integruota politinių gairių analizė ir pažvelgus į praeitą savaitę komisijos pasiūlytą paketą, pamatysite, kad politikos gairės, kurias pasiūlo komisija, yra konkretesnės ir aiškesnės. Ir tikimės, kad, pasieks, kad sulauksime skaidraus veiksmingo, veiksmingų testinių veiksmų. Ir aišku, viskas yra pagrindžiama sutartimi ir nelabai susitikinęs, apie ką kalbėjo kolegos iš Vokietijos. Bet bendrai tariant, Europinis semestras yra svarbus žingsnis į priekį ir sveikintumėme pranešime teikiamus visus pasiūlymus. Aišku, procesas vyksta ir kiek, kažkiek semestro procesas bus priderintas ir prie ekonominės valdysinės paketo. Ačiū, ponia Pervanš. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijų. Tai yra pirmasis darbo etapas. Na ir aš turėč, norėčiau trumpai sureaguoti į kai kurias pastabas. Norėčiau padėkoti Filipui Lamberts už tai, kad jisai išsakė paramą europiniam semestrui. Ir jeigu laikysimės tokio, tokios formulės, kuria yra dabar pasiūlyta, galėsime finansų ministrų, finansų ministrų taryboje didžiojo dvidešimtuko rėmuose sukurti ekonominės politikos investicijų politiką, investicijų priemonės, to mes ir norime. Dabar kalbant apie reformas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aišku, esant dabartiniams sąlygoms reforma yra reikalinga, bet kyla klausimas, kokia tai turėtų būti reforma. Ar tai turėtų būti tik tai visiems taikoma bendra atlyginimų suderinimo, koordinavimo reformą, indeksavimo reformą, ar kalba jau eitų apie tai, kad reikia finansuoti švietimą, nuolatinį mokymą, investuoti į mokslinius tyrimus plėtrą, tam, kad būtų galima pereiti prie tvaresnės ekonomikos. Tai yra esminės diskusijos ir aš manau, kad šiame parlamente Kartais mes e, kalbame neaiškiai, nes kalbame apie struktūrinės reformas ir nėra labai aišku, ką turime omenyje. Aš norėčiau pasakyti, kad komisija turėtų pažiūrėti, kaip, kiek nacionaliniuose biudžetuose yra, buvo skiriama švietimui, mokymams, įgyvendant Lisabono strategiją, norint užtikrinti ekonominės, e, e, Europos ekonomikos konkurencingumą, per tą laikotarpį valstybės narės dėja tikrai mažino biudžeto išlaidas skiriamas, skiriamas švietimui ir mokymui. Ža, ža, žana Polį Gozezą Udo Bulmanas kvietė vėl pabandyti pasvajoti ir šiandien pateiktas pasiūlymas jūsų politiniai šeimai priklausantis komisaras kuris e, įsitraukė į diskusijas, kurias jau mes pradėjome tikrai gan seniai, kuris, kurie šiandien, tie komisarai, kurie šiandieną reaguoja į aktualijas. Na, mūsų pasiūlymai dėl Europinio semestro ir ekonominės valdysenos paketo. Mes bandome įsitraukti į biudžeto priežiūros koordinavimo darbus. Taip pat norėčiau kolegų dėmesį atraukti į dešimtąjį punktą, kur siūlome įgyveninant Europinę strategiją, leisti mums įsitraukti į tuos darbus per ekonominės apžvalgos ataskaitą ir viešasis ir privatusis sektorius yra kviečiamas įsitraukti į, tą, į tuos procesus. Taip pat, sureaguodama į tai, ką sakė Silvi Guliart, aš manau, kad suderinamumas su ekonominės valdysenos paketu, aišku, yra labai svarbus dalykas, tačiau ekonominės politikos koordinavimo klausimas negali būti vien tik tai europinio semestro tema. Mes visi ankstesnėje kadencijoje galvojome, ką daryti su Lisabono strategija. Visi žino, apie ką aš, ką aš turiu omenyje. Ir Ir būtent jau tada buvo tos ekonominės politikos koordinavimo embrionas sukurtas. Ir dabar turime žengti tolyn. Ar komisija kalba apie kodifikavimą ir Europos parlamento vaidmenį? Aš nepritarčiau e, tokiam siūlymui, siūlymui nes kodifikavimo patirtis reiš, mums, mus verčia mąstyti, kad kodifikavimas yra tuo met, kai jau egzistuoja kažkokie tai, kodifikavimas įmanomas, kai egzistuoja kažkokie tai elementai. Na, o čia nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas turi būti tinkamai įtraukiami, jeigu norime, kad demokratinė e, prasme ekonominė politika būtų įtikinama. Taigi tiek, e, ponė pirmininkė. Ir dar poniai Swinburne norėčiau pasakyti, kad metinė augimo apžvalga nėra vien tik tai techninis uždavinys. Jūs teigiate, kad reikia pažiūrėti, kaip bus pristatyta pirmoji ta apžvalga ir leisti jai įsitvirtinti, bet tai yra politinis klausimas, gan radikalus procesas. Ir yra, aišku, ir techninių aspektų, bet yra ir politinių elementų. Ir Europos parlamentas turi nepamiršti tų abiejų elementų. Ir dar vienas, ponė pirmininkė, įdomus e, pastebėjimas. Komisija visuomet kalba apie ekonominę priežiūrą, daugia šalę ekonominę priežiūrą. Jeigu atliksime tik priežiūrą, tik kontrolę ir taikysime nuobaudas, niekuomet ES neišbris iš krizės. Ekonominės politikos koordinavimas turi vykti kartu su proaktyviais veiksmais tam, kad būtų galima sukurti Europinės ekonomikos bazę, kuri tarnautų mūsų piliečiams. Ačiū pirmininkė, aš bandžiau atsakyti į visas pastabas, bet na, kol kas tai yra tik tai pirmas šio pranešimo aptarimas. Uh, from... Ačiū labai. Pakeitimus galima pateikti iki birželio 22 dienos. Jie bus svarstomi Liepos 11 dieną, o balsavimas komitete yra numatytas rugsėjo 19 dienai. Iki to laiko turėtų AFKO komitetas parengti savo nuomonę, o plenarnėje sesijoje balsavimas vyks spalio 1 dieną. Žanas Polis dar. Dėl darbų grafiko, ponė pirmininkė, ar būtų galima nutolinti pakeitimų pateikimo terminą, nes birželio 20-ojo juk yra jau kita savaitė. 22-oji. Man atrodo, kad e, tai yra tinkamas pasiūlymas.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 Na, vėliausias terminas pakeitimams pateikti galėtų būti Liepos ketvirtoji, bet tada nebus labai daug laiko iki pakeitimų svarstymo 11 dieną, bet jeigu jums tai yra priimtina, tai tada būtų daugiau laiko jums pateikti pakeitimams, Filipai. Na, galbūt tai mažos žmonių grupės pasiūlymas, bet tie patys žmonės dirba uh, prie ekonominės valdysenos ir jos diskusijų metu, tai mums būtų naudinga gauti dar porą ar bent vieną savaitę papildomai. Gerai, tuomet ketvirta Liepos. Gerai. Taigi terminas yra Liepos ketvirta pateikti pakeitimams. Prancūziškai ir angliškai pakeitimus galima pateikti. iki 11 dienos tada niekas neišvers pakeitimų. Labai bejoju, kad išvers. Manau. Have a discussion. Oh, okay. Gerai, taigi pakeitimų svarstymas vyktų rūpjūčio 31 dieną, tada būtų laiko pakeitimams išversti ir tada galima nukelti terminą iš Liepos 4 į 14. Taigi Liepos 14 pakeitimų patikimo terminas, jų aptarimas vyks po vasaros atostogų tada. Atsižvelgiant į tai, kas bus iki to laiko įvykę ekonominės valdysenos srityje. Pervanša? Pervanša, ar jums tai primtina? Turiu problemų dėl dviejų paskutinių rūpjūčio savaičių, nes e, patirtis dažnai nebūna labai palanki darbo tų paskutinių dviejų savaičių. Äh, Man atrodo, kad pasiūlymas puikus, kadangi tai nėra teisėkūrinis pranešimas ir reikės išvelgti į daugybę kitų aspektų. Manau, pervačia turėtų sutikti su tokiu pasiūlymu. Pone pirmininkė, labai įprasta mūsų parlamente, kad mes tiek daug deramės dėl terminų pakeitimams pateikti su pranešėja. Bet per vanšą galės gal mums parengti kitą, gali pateikti kitą pasiūlymą, jeigu jai netinka kažkas. Aš irgi taip manau. Taigi, sakykime taip, terminas bus ne birželio 22, bet vėl, e, anksčiausiai 4 Liepos ir atsiūsime jums dokumentą, kuriame bus aiškiai vardyti visi terminai. Ir tada tęsime savo diskusijas įprastinės procedūros būdu. Taigi anksčiausiai Liepos ketvirtoji bus terminas pateikti terminams. Manau, tai yra būtina, nes reikia atsižvelgti į tai, kas bus kalbama ekonominės valdysenos ir tie prašo, ar jums tinka. Pone pirmininkė, man atrodo, kad komiteto, komitetui būtų palankiau, jeigu visi galėtų ramiai pamastyti dėl tų pakeitimų, jeigu dabar konkrečiai bus nustatyta Liepos ketvirtoji pakeitimų pateikimo terminas Tuomet, aišku, reikia išversti į visas kalbas ir kažin ar bus įmanoma komitete aptarti tuos pakeitimus dar prieš vasaros atostogas. Taigi, esant tokiai situacijai, gal reikia atidėti tą terminą ir po to jau aptarti pakeitimus po vasaros atostogų ir tada prašau ne 31 rūpiučio numatyti šias diskusijas, nes manęs nebus, daug kolegų nebus ir žinau, kaip vyksta posėdžiai 31 rūpiučio, dažniausiai yra anuliuojami. Tiesiog darbas rūpiučio pabaigoje dar čia nevyksta. Galima pratesti pakeitimų pateikimo terminą dar ir po Liepos ketvirtosios dienos. Problema man kyla tik dėl pakeitimų aptarimo nenorėčiau, kad jis vyktų rūpiučio mėnesį. Manau, teisinga nukelti pati, pakeitimų pateikimo terminą. Ir tada, jeigu teks keisti visus kitus terminus, tai tebūnie. Bet noriu pasakyti kolegoms, kad jau dabar yra keturi labai svarbus punktai įtraukti į rūpjūčio 31 dienos posėdžio darbo atvarkę, taigi reikės, kad pakankamai komiteto narių dalyvautų posėdėje ir grįžtų po atostogų. Taigi mes dar pasiaiškinsim dėl terminų ir, kaip sakiau, pake, nukelsime jį į visų pirma Liepos ketvirtąją, o visus kitus suderinsime atitinkamai. Dabar turėtume balsuoti, bet dar nebuvo pristatyti pirmininkės pranešimai. Tai dabar eilė jiems. Visų pirma, informacija dėl ICSD. Čia atrodo, kad taryba blokuoja ir taip bus artimiausia ateityje ir Ole Šmitas pranešėjas susilaukė pritarimo iš daugumos šešėlinių pranešėjų ir balsavimas turėtų vykti plenarnėje sesijoje Liepos mėnesį. Tai reiškia, kad nepavyks pasiekti sutarimo pirmojo svarstymo metu ir reikės taikyti įprastinę procedūrą ir numatyti antrąjį svarstymą. Taip pat Turiu Jūs informuoti apie kitus trialogus - ekonominė valdysena. Šiandieną vyks paskutinis trialogo susitikimas. Buvo pasiekta pažangos daugeliu klausimų, bet yra dar tokių, kuriuos reikia aptarti. Yra numatyti šeši dokumentai, dėl kurių turėtų būti balsuojama kitą savaitę, birželio plenarnėje sesijoje. Praeitą savaitę vyko trilogai, kur taip pat pasiekta pažangos ir vyks dar vienas trilogas. Šiandieną, šią savaitę, po to bus pateikti pranešimai. Valdysenos dialogas, tai nėra trilogas, bet dialogas pinigų klausimais dialogas buvo numatytas birželio 20 dienai, bet posėdis yra nukeltas iki kitos datos. Birželio 20 dienos ECOFIN posėdis Luksemburgė turėtų vykti visą dieną. Dėl labai gerai žinomų aplinkybių, bet kai numatėme posėdį pinigų klausimų dialogams, tai tų aplinkybių nežinojame. Ir galiausiai dar porą žodžių dėl laiko terminų, dėl naujojo Europos centrinio banko pirmininko paskirimo. Reikia balsuoti iki birželio viršūnių susitikimo, todėl balsuosime komitete šiandieną dėl jo kandidatūros tam, kad e, pateiktume pakeitimus iki numatyto termino prieš plenarinę sesiją. bandom, pirmą kartą barom taip daryti, e, diskutuoti komitete, po to uždarame posėdėje ir po to kitą dieną balsuoti. Sekretariato buvau prašiusi, kad ateityje tokių terminų nebūtų numatyta. Dabar dauguma diskusijų yra susijusi ne su kandidato asmenybė ir jeigu ateityje keisime numatytos uh, tvarkarašius, kada turėtų vykti kokios diskusijos, tai bus daroma dėl e, kandidatūrų skaičiaus. Ir Guner, Gunaras Hokmarkas jau, jau du kartus nukentėjo, jo pranešimo nespėjome apsvarstyti šį kartą, tai reikės bandyti išvengti tokios situacijos ateityje. O dabar galime pereiti prie kito punkto. Aš neketinau dabar pradėti diskusijų. Wernerį, pone Langenai, jūs norite kalbėti? Silvi, labai trumpai, Šeron, aš labai gerai suprantu, kad ponas Trišė yra labai užsiemęs kitą savaitę, bet dėl krizės galbūt galima būtų numatyti datą iki vasaros atostogų. Labai svarbu, kad aptartume Graikijos situaciją su ECB pirmininku mes ir ketiname tai padaryti ir jeigu nukelsim, tai tikrai neilgam laikui. Viską aptarsime iki vasaros atostogų. O dabar tada gal galime perėti prie devinto darbo tvarkės punkto. Tai yra balsavimas dėl rekomendacijų dėl Europos centrinio banko pirmininko skirimo. Čia turime du pasirinkimo variantus. Galime balsuoti atviram, atvirai arba slapto balsavimo metu. Manau, kad nereikia slapto balsavimo, galime balsuoti įprastai. Pirmoji alternatyva. Kas už? Anybody against? Kas prieš? Du prieš. Kas susilaiko? Keturi. Gerai. Tuomet antroji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Citatos nuo pirmos iki ketvirtos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Konstatuojamos dalis AC kartu, kas už, U, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuosime elektroniniu būdu dėl pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. Ne, dar nepradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigiamas. 33 už, 4, 2 prieš, 4 susilaiko. Ačiū visiems. Dabar galime perėti prie balsavimo dėl draudimo garantijų sistemos. Pranešėjas Peteris Skinneris. Taigi, jeigu pasiruošę, 14 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Imko. Pirma dalis už. Prieš susilaiko atmesta. Kompromisas A už. Prieš susilaiko priimta. B kompromisas už prieš susilaiko priimta. C kompromisas už prieš susilaiko priimta. Imko antroji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Kompromisas D, kas už kas prieš susilaikė priimta. Imko šešto dalis, kas už kas prieš susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 32, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 33, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis tekstas su žodiniu pakeitimu pateiktus vieno gygaldo. Dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Kas už žodinį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta su žodiniu pakeitimu. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 35. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 36, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Nebalsuojame dėl originalaus teksto, ne? Ne. Imko 11 dalis. Atkrenta kompromisas E. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Imko 7, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas F kas su žodiniu pakeitimu balsuosim dalimis. Žodinis pakeitimas yra įtraukti žodžius or scheme. Balsuojame dėl žodinio pakeitimams. Pirma, kas už? Kas prieš? Jeigu skaičiuočiau rankas, turbūt suklyščiau. Kas už dar kartelį? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Tada balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Imko aštuntoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko, priimta. Kompromisas G, kas už? Kas prieš? Susilaiko, priimta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Imko 4, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas H, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas I, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas J, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai. Dėl 71 pakeitimo pradedame balsavimą. Priimta. 21 ir 17 prieš. Septyniasdešimt penktas pakeitimas suderinamas. Kas už? Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 76 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dešimtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pirmoji citata. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko priimta, antroji, kas už, kas prieš susilaikė priimta, trečioji, kas už, kas prieš susilaiko priimta, ketvirtoji, kas už, kas prieš susilaiko priimta, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, penktoji stata, kas už, kas už, kas prieš susilaikė priimta, šeštoji, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Konsultuojamoji dalis A. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas K, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta konstatuojimo dalis D, originalus tekstas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Kompromisas L, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisas M, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Konstatuojama dalis H, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Imko B, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Konstatuojama dalis J, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 13, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ir elektroniškai balsuokime dėl viso pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 37 už, vienas susilaikė. Taigi sveikiname Piterį. Uh, Jokių kitų klausimų neturime. Kitas posėdis vyks birželio 20 dieną, 3 valandą ir birželio 21 9 valandą ir po to 3 po pietų. Verneri, atsiprašau, labai triukšminga, norėjote pasisakyti? Kolegos, ponas Langenas dar nori kalbėti. Galbūt pasakys, ką nors svarbaus. Pone pirmininkė, prie kitų klausimų. Aš norėjau pasisakyti dėl e, išvestinių priemonių direktyvos, kurią vienbalsiai patvirtiname. Panas Gaineris atsiuntė laišką Vengrijos finansų ministrui ir man taip pat kopiją atsiuntė. Jis teigia, kad reikėtų vieningo reglamento šiems klausimams. Ir jis taip pat pasakė, kad didžiojo dvidešimtuko rezoliucijoje bus kalbama apie visas išvestinės priemonės. Bet iš esmės jis turėjo galvoje tik tai nebiržinius išvestinius vertybinius popierius. Nes tos nuostatos yra taikomos tik tokiems vertybinėms popieriams JAV. Ir reikės parašyti jiems atsakomą į laišką ir noriu apie tai informuoti visus kolegas. Mano nuomonė, procedūra yra tikrai neįprastinė, kai Amerikos finansų ministras vidury dėrybų kreipėsi į mus. Jisai minėjo didžiojo dvidešimtuko sprendimus, kurie jo nuomonė nebuvo tikslus. Nežinau, kokie, ten, kokie ten yra ketinimai, bet man neaišku, kodėl darybose mums reikėtų darybų metu kalbėti tik tai apie nebiržinius išvestinius vertybinius popierius. Vakar buvo patvirtinta, kad darybose bus kalbama tik tai apie šios vertybinius popierius. Dėkui. Posėdis baigtas.